patirti didelė žala. Taigi norėčiau priminti, kad ir Čekijos Respublika nukentėjusi nuo potvinio yra ES valstybė narė. Būtent tai ir turėjau galvoje prieš keletą minučių, akimirkų, kai dėkoju ponui Doliui ir ponui Šulcui už jų indėlį Ir dėkoju ponui Bričinė už tai, kad atkreipėte mūsų dėmesį į faktą, jog ir Čekijos Respublika nukentėjo tikrai potvinio padariniai katastrofiški. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Abstimmung kolegos, pereikime prie balsavimo ir remiantis darbo tvarkę. Pagal supaprastintą procedūrą kalbės, e, balsuosime dėl rinkos, bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimo. Turime vieną vienintelį balsavimą dėl šio dokumento. Tai yra vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 578 balsai, taigi priimta. Toriau vėl pagal paprastinę procedūrą balsuosime dėl pono Šmito pranešimo dėl universitetų ir įmonių dialogo, naujoji partnerystė siekiant modernizuoti universitetus. Taip pat vienas vienintelis balsavimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Remintis darbo atverkė, ponios Harm pranešimas, bendrijos finansinė pagalba Bulgar Bulgarijos koslodujaus brandolinės elektrinės 1-4 bloko eksploatavimo nutraukimo finansavimas. Balsuojame dėl kompetitingo komiteto pakeitimų, blok, bendras balsavimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Atskiras balsavimas dėl atsakingo komiteto. Šeštasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dešimtas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Pirmasis straipsnis, 35 pakeitimas, vardinis balsavimas pradėkime balsuoti. Ir visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pakeitimo pasiūlymas atmestas. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Antras straipsnis, 36 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Haben alle abgestimmt? Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. 22 komiteto pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. šeštos konstatuojamosios dalies, 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 33 pakeitimas. Septintas pakeitimas Pasitikrinkime, pradėkime balsuoti. Septintasis pakeitimas, kurį pateikė komitetas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 33 žaliųjų pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas komiteto pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Po 13 konstatuomosios dalies. 34 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dar kartą pasitikrinkime, mūsų prašo. 34 pakeitimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 kompetitingo komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Balsuosime vardiniu būdu dėl viso pakeisto projekto. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto. Pradėkime balsuoti vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Pagal darbuotverkę mes dabar turėtume balsuoti dėl pono Nisteliroj pranešimo, dėl Europos regionės plėtros fondo ir pagal 7 bendrą mokslinių tyrimų, technologinis plėtros ir demonstravimo veiklos programų moksliniams tyrimams skirtų lėšų saikos užtikrinimo. Ponas Nisteliroj prašo žodžio. Ihr Mikrofon ist noch nicht an. Er zijn geen problemen rond dit rapport. Ik wil de namens de EVP vragen om nėra jokių problemų dėl pranešimo. Aš tiesiog norėčiau savo frakcijos bal, e, vardu paprašyti balsuoti elektroniškai. Terminas šiam prašymui pateikti jau yra tiesą pasakius pasibaigęs, tačiau jeigu niekas neprieštarauja, tuomet turint omenyje šią savaitę iškilusius sunkumų mes galėtume bandyti balsuoti vardiniu būdu, tai yra elektroniškai, jeigu nieks neprieštaraujate, tada balsuokime vardiniu būdu dėl pono Vinistelio pranešimo. Pradedam balsuoti. Die Abstimmung ist eröffnet. Balsavimas pradėtas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau remintis darbo atvarkė, balsuosime dėl pono Ngok pranešimo dėl ilgalaikio viešųjų finansų ir tvarumo atsigaunant ekonomikai. Turime keletą vardinių balsavimų. Pirmasis pakeitimas peržiūrėtas nuo 1 iki 11 peržiūrėti pakeitimai. Pirmini, pirmas balsavimas, e, pakeitimas, pradėkime balsuoti vardiniu būdu. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Norėčiau pranešti, kad buvo paprašyta nebalsuoti už visus iš karto. Taigi antrasis pakeitimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas. Pradėkime balsuoti. visi balsavote. Pasavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiam balsuoti atmesta. Šeštas pakeitimas. Pasavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Pradėkim balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Pradėkim balsuoti. Ar visi atidavė savo balsą? Basavimas baigtas. Taip pat atmesta. Antroji pastraipa. Dėl originalaus teksto, pirminio teksto atskirai balsuojame. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime, pradėkim balsuoti dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirta pastraipa. Dėl pirminio teksto trys dalys. Pirma dalis kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis kas už prieš, susilaiko, atmesta. Trečia dalis, kas už. Norite, kad pastikrintume dėl antros dalies? Gerai, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl trečios dalies, kas už prieš, susilaiko, priimta. Septinta pastraipa, pirminis tekstas, dvi dalys, pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 pastraipa, pirminis tekstas, dvi dalys, pirma dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis kas už prieš susilaiko priimta. 17 pastraipa, pirminis tekstas 3 dalys. Reikia pranešti, kad e, dėl vardinio balsavimo buvo atsimtas prašymas. Todėl 17 pastraipos pirmoji dalis paprastas balsavimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime, pradėkim balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 19 pastraipos, 9 pranešėjo pakeitimo. Atsiprašau, prašymo dėl vardinio balsavimo nebuvo atsimta, dėl to balsuokime vardiniu būdu, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigim balsuoti. Atmesta. 19 paragrafas, pirminis tekstas, 3 dalys, pirma dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaiko, pastikrinkime, pradėkim balsuoti. Antra dalis pirminio teksto 19 pastraipos. Kas, ar visi balsavote? Tada baigime balsuoti. Atmesta. 59 pastraipa, dvi dalys, pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas, priimta. Antra dalis, kas už? prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Pradėkim balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 61 pastraipa. Pirminis tekstas dvi dalys. Pirma dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaiko. Dar kartą pasitikrinkime, pradėkim balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Konstatuojama dalis A. Pirminis tekstas, dvi dalys, pirma dalis kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta antra dalis kas už. Prieš. Susilaiko. Taip pat priimta. Balsuosime Dėl tekstos pakeitimais, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 302 už, 275 prieš, taigi priimtas tekstas. Um Pranešėjas prašo žodžio. Ponas Ngok, prašau. Monsieur le Président, le rapport qui vient d'être voté. Pone pirmininkė, pranešimas, dėl kurio ką tik balsavome, yra tikrai geras. Piliečiai turi, uh, bal, turi mokėti už neoliberalistų uh, E, sukeltas išlaidas, tai yra tikrai netoleruotinas dalykas. Turint omenyje šias aplinkybės, negaliu pasirašyti šiame tekste ir e, socialistų frakcijos pateiktame tekste, parengtame tekste. Taigi prašyčiau mano e, vardą išbraukti. Herr Hornburg, Ihre Erklärung wird zu Protokoll. Pone Ngok, jūsų pareiškimą mes įtrauksime į protokolą. Remiantis mūsų darbo atvarkė, dabar balsuosime dėl pono Kortės Lastra pranešimo dėl sanglaudos politikos indėlio siekiant Lisabonos tikslų ir strategijose ES 2020 tikslų. Turime vieną prašymą dėl devinto pakeitimo. Pradėkime balsuoti, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas šis pakeitimas. Dabar balsuojame dėl pirminio teksto pateikto komiteto, kas balsuoja už, kas prieš, susilaiko. Tekstas patvirtintas. paprašė ponė Toja žodžio. Prašau. Norėjau tik pasakyti, kad dėl NOK pranešimo balsuojant neveikia mano balsavimo aparatas, tačiau aš visą laiką balsavau prieš. Ačiū, kolegė, pasižymėsime protokole, atsiūsime jums ir techninį darbuotoją ir dabar balsuojame dėl pono Pijon pranešimo dėl Viduržymė jūros regiono valstybių sąjungos. Po pirmos pastraipos, antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Po trečios pastraipos, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, taip pat atmesta. Ketvirta pastraipa, trečias pakeitimas, atskiras balsavimas, vardinių būdų, pirma dalis, pradėkime balsuoti. haben alle abgestimmt. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ši dalis buvo atmesta. Antroji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Taip pat atmesta. Penktą pastraipą, penktas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taip pat atmesta. Po penktos pastraipos šeštas pakeitimas. Trys dalis. Vardinių būdų balsuosime. Pirmoji dalis. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. Priimta antra dalis. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečia dalis. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Taip pat atmesta po septintos pastraipos, septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštunta pastraipa, antroji įtrauka, pirm, pirmas pakeitimas, dvi dalis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Antra dalis kas už, prieš. Pasitikrinkime. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirminis tekstas atkrenta ir balsuosime dėl devintos pastraipos. Pirminėme tekste, kas už, prieš, susilaik, priimta. Dešimta pastraipa, dvi dalys. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko. Taip pat atmes, priimta 13 pastraipa, pirminis tekstas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Tekstas patvirtintas. 15 pastraipa, pirminėme tekste dvi dalys, Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Po 17 pastraipos 8 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 pastraipą, pirminis tekstas dvi dalys. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, taip pat priimta. Po 20, 20 pastraipos 9, 9 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta Atmesta. Balsavimas dėl teksto su pakeitimais. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl pono Kirilov pranešimo, dėl Pietų Kaukazui skirtos Europos Sąjungos strategijos būtinybės. Stimmen ab über Paragraf 8 Änderungsantrag. Aštuntas pastraipa, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pastikrinkim, pradėkim balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 13 pastraipa, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 14 pastraipa, šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 pastraipa, septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 pastraipa, penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 54 pastraipa, antras pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Var balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais, kas už, prieš, susilaiko, priimta mėly kolegos, dėkoju Jums visiems už Jūsų bendradarbiavimą. Pirmą kartą man vadovaujant balsavimams, tikiuosi, kad visi skaniai papietausite ir tie, kurie norite iš karto eiti pietauti, prašyčiau greitai išeiti iš salės, o dabar mes pereiname prie balsų paaiškinimo. Pirmiausia, dėl kreik pranešimų ponas Jar kalbės. Thanks. Kolegė Jar. Ja. Pone Jar, prašau. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiugiuosi tuo, kad šiame pranešime dėl bendrosios rinkos vartojams ir piliečiams e, sukūrėm